kaip ir jis. Noriu informuoti, kad 24-5 vasario posėdžio protokolas yra visiems prieinamas. Noriu paklausti, ar yra komentarų ar pastabų. Jeigu ne,